in uh, agreeing or talking about the sanctions the EU should have to ensure that human rights do not get traded off against the nuclear issue and that it becomes a zero-sum game. Thank you very much. Thank you, Mrs. Schaake. Uh, the next speaker is uh, uh, Monsieur Goerens, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. <clears throat> J'ai entendu M. Bouzek euh, s'exprimer sur euh, la situation des droits de l'homme en Chine et en Russie. <clears throat>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 vertybių suvokimas yra visai kitoks. Taip pat aš esu įsitikinęs, kad mūsų ateitis nuspręs apie praėjusių, praėjusių amžių e, nusikaltimus ar konfliktus e, parodė, tą parodė Katinės tragedija. Ir diskusija su Rusijos studentais e, buvo susijusi su netgi tokiu siaubu dėl to, kad jie patys negali suvokti, kaip galima taip e, paminti žmogaus orumą. E, todėl aš manau, kad mes turime kalbėti, e, būtent kalbėti apie praeitį ir kalbant apie gulago stovi, lagerius, pavyzdžiui, Permėje, taip pat 36 lagerį jisai atgai, apie jį priminta, priminta tik privačia iniciatyva, taigi gal reikia daryti tokių, imtis tokių veiksmų. Uh, Prieš perdodamą žodį parlamento pirmininkui, dvi pastabas noriu pasakyti. Jungtinių tautų veikla žmogaus teisų srityje nebuvo pakankamai paminėta, aš tik tai norėjau paprašyti mm, parlamento pirmininko mm, mm, galbūt daugiau dėmesio skirti taip pat ir jungtinių tautų žmogaus teisų tarybai ir Europos parlamentas daug dėmesio skiria klausimams, kurie svarstami žmogaus teisės rytyje jungtinėse tautose. Ir galbūt reiktų pabandyti, pamėginti kada nors sudalyvauti žmogaus teisų tarybos posėdėje. Mūsų pakomitetis norėtų nusiųsti didelę savo delegaciją į Beslaną, kur vyks rugsėjo 1 prieš šešis metus vykusios Beslano tragedijos metinių minėjimas. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime ten nuvykti, nes mus kviečia tikrai labai daug žmogaus teisų gynimo organizacijų ir komitetas turės priimti atitinkamą sprendimą dėl šios kelionės. Pirmininkė, kaip e, panašulsis minėjo, jūs tiesiog patekote po klausimų lavina. Ir dabar norėčiau e, suteikti Jums žodį, e, kad galėtumėte, kaip manoma, geriau pagal galimybės į tos klausimus atsakyti. Ačiū labai. Aš visus klausimus užsirašiau, pastabas taip pat, kai kuriuos iš jų, e, kai kuriuos iš jų aš atsižvelgiu savo kasdieninėje veikloje ir jų pradžioje E, tiksliau e, šią plenarinę sesiją pradėdamas aš paminėjau kai kurios žmogaus teisų aspektus ir kartais svarbių e, žmogaus teisų pažeidimų paprasčiausiai nepasitaiko arba grubių ir na, nebūna progos apie tai kalbėti, tačiau jeigu tik tai tokia proga pasitaiko, aš visą laiką žmogaus teisų pažeidimus paminiu. Buvo klausimas dėl sankcijų Iranui. Aš esu tikras, kad vienas iš, viena iš svarbiausių priežasčių pritaikyti sankcijas yra ne vien tik tai Irano brandolinė programa, kuri yra vystoma, tačiau taip pat ir žmogaus teisų padėtis. Mes turėtume kartu nuspręsti ir apsispręsti, kaip geriausiai būtų ginti žmogaus teisės Irane. Ir aš manau, kad galima Iranui nusiųsti atitinkamų svarbių signalų. Vakar vyko tas e, suminėtas susitikimas e, su Izraelio nevyriausybinio organizacijų atstovais ir puikiai suprantate, kad įtraukti Izraelio nevyriausybinio organizacijų padėtį į skubos tvarkas svarstomų klausimų darbo tvarkė yra pakankamai sudėtinga, ją turės patvirtinti frakcijų pirmininkai ir šiuo metu jau e, darbo tvarkė yra pakankamai pilna ir mes turėsime apsispręsti dėl trijų, keturių pačių svarbiausių klausimų. Aš nenorėčiau jų dabar paminėti. Tačiau e, e, kai kurie iš jų, pavyzdžiui, EAS sprendimai turės būti svarstami. bet galėtume galbūt šį klausimą įtraukti ne į e, savaitės pradžios, tačiau ketvirtadienio darbo atvarkį. Dėl Rusijos ir Kinijos buvo užduoti konkretus klausimai, pavyzdžiui, e, narystė Europos taryboje, Junktinių tautų saugumo tarnyboje. Klausimas, kaip padėti e, geriau finansuoti žmogaus teisų teismo veiklą. Be papildomo finansavimo mes negalime situacijos pagerinti ir dėl Europos žmogaus teisų konvencijos. Visi jūsų pasiūlymai turėtų būti įtraukti į mūsų veiklą, į mūsų teikiamas iniciatyvas ir valstybės narės taip pat turėtų imtis atitinkamų iniciatyvų. Daugumai jūsų minčių ir pastabų galėčiau vienareikšmiškai pritarti, daugiau į jas ne, nesiplėsdamas ties, ties jomis, tačiau galbūt bendro pobūdžio pasiūlymą norėčiau išsakyti. Mes įžengėme į naują erą ne vien dėl Lisabono sutarties, tačiau taip pat ir dėl to, kad vyksta ekonominė ir finansų krizė. Pirmą kartą žmonijos istorijoje ši krizė yra globali ir susijusi su nemažai grėsmių, ne vien ekonominių ar finansinių. Grėsmės yra susijusios su brandolinę ginkluotę, piratavimu. Kaip žinote, mes pradėjome bendradarbiauti. Kinija, Rusija, ES, JAV siunčia kartu savo karo laivus apsaugoti prekybinį laivyną nuo piratų, taip pat prisima bendrą atsakomybę dėl klimato kaidos, energetinio, energetinių išteklių tiekimo kitose sritise Anksčiau tokio bendradarbiavimo nevyko. Ir mes negalime, pavyzdžiui, išspręsti klimato kaitos problemų nepasitelkę transatlantinių santykių, neįtraukę, pavyzdžiui, Brazilijos. Mes negalime išspręsti atogražų miškų problemos, negalime išspręsti Irano problemos be Rusijos, negalime išspręsti pasaulinės krizės problemos be Kinijos ir Šiaurės Korejos problemos taip pat be Kinijos negalime išspręsti. Dar galėčiau daugiau tokių pavyzdžių išvardinti. Taigi turiu pasakyti, kad diskutuodami su mūsų strateginiais šiuo požiūriu partneriais mes kūrėme tą daugia polę pasaulio valdyseną kartu su Rusija, su Kinija. Mes turime todėl iš naujo atsiverti vieni kitų atžvilgių ir tas procesas jau yra prasidėjęs. Aš e, esu optimistiškai nusiteikęs, puikiai žinodamas, kad e, žmogaus teisų kontekste, pilietinių teisų kontekste, išaiškos laisvės kontekste mūsų požiūrių situacija strateginėse partnerėse nėra pakankamai gera. Tačiau matydamas, kad diskusija vyksta teigiamoje dvasioje, tarpusavio supratimo dvasioje su Rusija ir su Kinija. Manau, kad tai yra geras ženklas ir signalas, tai yra mūsų diskusijos pradžia. Ta diskusija turime tęsti, žinau, kad jos nepakanka ir mes tikimės žymiai daugiau Ir aš e, visą laiką prisimenu praeitį ir e, pažangą, kuri yra daroma, nors ir mažais žingsneliais, taip pat ir žmogaus teisų, pilietinės visuomenės rytise šioje, šiose dviejose šalise. Ir būtent e, todėl mes turime vertinti tą daromą pažangą kaip pirmosius teigiamus signalus ir e, kaip mūsų bendradarbiavimo partnerystės pradžią, kurią turėsime įvertinti po keliarių metų. Plėtodami strateginę partnerystę mes geriau pažinsime vieni kitus, e, geriau pažinsime vieni kitų lūkesčius. Man taip pat buvo užduota daug klausimų susijusių su ES, apie tai, kaip ES e, vyksta tam tikri procesai, kokia yra euro ateitis, nes pasauliniai ekonomikai šie klausimai, tokie kaip euro ateitis, yra labai svarbus. Mano atsakymas buvo labai aiškus. Mes esame prieėmę solidarumo paketą ir po kelių mėnesių mūsų bėdos turėtų baigtis, kalbant apie euro stabilumo užtikrinimą. Taip pat mes esame numatę ir atitinkamą finansų paketą siekiant užkirsti kelią naujai ekonominiai krizei ir galbūt Liepą arba rugsėjį Europos parlamente baigsime svarstyti savo ateities strategiją Aš turėjau paaiškinti visus šios klausimus, atitinkamai užduodamus klausimus, kurie yra svarbus mums. Jūs e, klausėte apie žmogaus teisų situaciją ES viduje, ponė. Būkime atviri. Mes nekalbame apie tą patį žmogaus teisų pažydinėjimo lygmenį. Aš e, studentams pateikiau tokį pavyzdį, klausdamas jų, e, kokios yra problemos susijusios su tautinėmis mažumomis Europos Sąjungoje. Jeigu, pavyzdžiui, mažumos atstovai norėtų, kad e, būtų atidaryta jų mažumos klasę bendro lavinimo mokykloje. Diskusija vyksta dėl to, koks turi būti mokinių skaičius tam, kad tokia klasė pradėtų veikti, tam, kad daugumos atstovai naują klasę galėtų sudaryti. Tai mokinių turi būti 12 arba daugiau, o mažumos atstovų turi būti 8. Mes apie tokius klausimus diskutuojame ir dėl jų nesutarėme Tačiau už ES ribų tos problemos yra žymiai svarbesnio masto. Aš nesakau, kad mes neturėtume kalbėti apie savo problemas, savai mes suprantama, kad turėtume. Esu tuo įsitikinęs, tačiau aš manau, kad mes nekalbame apie to paties masto grėsmės žmogaus teisėms. Taip, kalbėkime atvirai, kalbėkime apie žmogaus teisų situaciją ES viduje. Tačiau nereiktų daryti tiesioginių palyginimų. Aš jums neprieštarauju dėl to, kad ES turime aptarti visus mums rūpimus klausimus ir problemas. Deja, už ES ribų žmogaus situacija, noriu tą pabrėžti, yra smarkiai kitokia ir mes turime diskutuoti tarpusavėje labai atvirai, nes kitaip ne, nesuprasime vieni kitų. Taip pat yra svarbu, kaip pamatuoti mūsų vykdomos politikos veiksmingumą. Manau, kad būtent per dvišalius kontaktus geriausiai toks vertinimas ir matavimas vyksta. Reikia e, per kitus būsimus susitikimus pabandyti seaiškinti, kaip pasikeitė situacija. Aš norėčiau, kad pradėtų, stengsiuosi, kad pradėtų veikti Sakarovo premijų laureatų tarpusavio bendradarbiavimo tinklas, nes e, tokių laureatų yra daugiau negu 20 skirtingose valstybėse ir e, mes sieksime, kad Europos parlamentas remtų šio tinklo veiklą. Ir paskutinysis Sakharovo premijos laureatas turėtų būti viso tinklo vadovų, prezidentu. Kiekvieną gruodžio mėnesį mes surinksime konferenciją kiekvienais metais, juos pakviesdami Europos parlamentą ir aptarsime taip pat su jais, kam turėtų būti skiriama nauja Sakarovo premija. Norėčiau e, tai pabrėžti ir tokiu būdu mes e, Sakharovo premiją padarysime žinomesnį už ES ribų. Jūs minėjote naujas galimybės, kurias mums atveria Europos išorės veiksmų tarnyba, kalbant apie prieigą prie informacijos. Aš aptariau prieigos prie informacijos problemas šiandien, nes e, ruošiamės Belgijos pirmininkavimui, siūliau Belgijai jau dabar pradėti diskusijas šiuo klausimu, būtent e, apie prieigą prie e, įslaptintos riboto naudojimo informacijos ir mes tikimės, kad šie klausimai ateitie bus išspręsti geriau. Užduoti klausimai dėl rytų partnerystės, savaime suprantama. Šioje srityje taip pat yra daug problemų. Kaip žinote, nemažai problemų turime su Baltarusija, kuomet lankiausi Vilniuje, buvau susitikęs su Baltarusų studentais, kurie mokosi trimtyje veikiančiame Baltarusų universitete. Buvo labai įdomi diskusija ir 30 iš jų kartu su rektoriumi buvo atvykę prieš kelias savaitės taip pat ir į Briuselį. Taigi mes šiuo klausimu palaikome nuolatinį ryšį su mūsų partneriais rytuose. Mes turime padėti jauniems žmonėms lengviau, veiksmingiau palaikyti ryšius su kolegomis Europos Sąjungoje. Čia reikia praktinių sprendimų ir nieko daugiau. Buvo užduoti keli klausimai dėl teritorinio vientisumo. Savaime suprantama, kad Kinijos teritorinis vientisumas, Rusijos teritorinis vientisumas, Gruzijos teritorinis vientisumas yra vienodos svarbos. Žinau, ponė prezidentė, kad e, Gruzijos teritorinis vientisumas e, apima taip pat ir Pietų Osetiją ir Abhaziją. Ir jeigu mes laikomės tokios pozicijos, mes turime jos ir toliau laikytis, nes būtent tokia pozicija yra labai svarbi siekiant užtikrinti globalinį stabilumą. Mes puikiai žinome, e, koks buvo Čekoslovakijos atvejais, tai dvi šalis demokratiškai susitarė, kaip geriausiai išspręsti problemą ir puikiai žinome, kad dabar Čekija ir Slovakija palaiko puikus draugiškus tarpusavio santykius dėl to, kad abi šalis demokratiškai priėmė geriausius sprendimus. Tačiau tai yra specifinis atvejs. Dėl griežtų žodžių kuriuos aš vartoju, kalbėdamas apie žmogaus ir pilietinės teisės, taip tai tiesa, tačiau aš tuos žodžius išsakau pagarbiai ir noriu tą pabrėžti, kolegos, nes e, valstybės, su kuriamis kalbomis, yra nepriklausomos. Mūsų pozicija yra visiškai aiški, demokratijos e, teisės viršenybės e, teisinės sistemos atžvilgių. Ir e, noriu pasakyti, kad taip pat ir sustikdamas su arabų valstybėmis aš savo poziciją aiškiai išsakau. Tačiau noriu visą laiką pabrėžti, kad tai yra nepriklausomis valstybės, jeigu mes norime ir toliau išlaikyti su jomis draugiškus santykius, toliau kalbėtis, mes turime suprasti, kad tam yra būtina abipusė pagarba. Tačiau savaime suprantama, kad e, palaikydami e, santykius paremtų strateginę partnerystę mes turime aiškiai pasakyti, kad e, jeigu žmogaus teisės yra pažeidinėjimus per dideliu mastu, mes negalime toliau išlaikyti tos strateginės partnerystės, turime ją sustabdyti, tačiau nieko negalime uh, pakeisti vien dėl to, kad kalbame su nepriklausomomis valstybėmis. Ir jos priima atitinkamus sprendimus. Jeigu jos nori užsitikrinti gerus santykius su ES, turi tuomet e, keisti atitinkamai situaciją savo viduje. Tačiau mes turime remtis abipusę pagarbą ir šiais principais remdamėsi mes ES per pastarį dešimtmetį e, sugebėjome ženkliai pagerinti demokratijos padėtį pasaulyje. Kalbant apie Rusijos modernizavimą, apie pilietinę visuomenę, yra neįmanoma e, pažangos nuleisti iš viršaus į apačią, priimant centralizuotus e, sprendimus, nes visuomenė turi būti įtraukta į modernizavimo, į pažangos procesą. Mes kalbame apie Turime turėti omenyje, kad Rusija e, gauna labai daug pajamų iš e, naftos ir dujų eksporto ir naudoja e, tas lėšas savo modernizavimui. Tačiau pajamos pasikeis iš šių šaltinių po dviejų dešimtmečių arba vėliau. Ir Rusijos valdžia tą puikiai supranta, todėl turi pakeisti savo požiūrį Ir aš e, labai atvirai sakiau, kad reikia reformuoti iš esmės Rusijos teismų sistemą. Ir jeigu jūs manęs paklausite, ar taip iš tikrųjų bus padaryta, ar ta sistema bus reformuota po keliarių metų, aš sakau, kad nežinau, ar tai bus padaryta. Tačiau dėl e, atitinkamų globalinių grėsmių ir iššūkių mes turime gilinti tarpusavio santykius su Rusija. Ir po dviejų, ketverių metų e, turėsime e, įvertinti, išlaikydami tarpusavio ryšius ir kontaktus, kokia buvo pasiekta pažanga. Žvelgiant į tai, kaip tos valstybės traktuoja svarbiausius ES vertybės žmogaus teisės, demokratija, pilietinės teisės, išraiškos laisvė. Toms valstybėms šios vertybės taip pat turi rūpėti, jeigu jos nori gerų partneriškų tarpusio santykių. Ačiū, kolegos. Like Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau dar vieną pastabą įsakyti. Pone pirmininkė, mes dažnai aptarinėjom, kokie ir koks yra atotrukis tarp mūsų vidaus žmogaus teisų politikos ir išorės. Ir išorės te, e, žmogaus teisų politikos ir kaip e, pavyzdžiai pateikiami, kad su migrantais ne visada tinkamai elgiamasi, kad ES yra tam tikrų kalėjimų specialių, antai tokios nacional... tautinės mažumos kaip Romų, labai su jomis negražiai elgiamasi. Uh, o kita vertus mes siekiam šiaip jau aukštesnių standartų negu kitose pasaulio vietose. Mes tą darom, mes tengiamės tą daryti ir esu tikra, kad tikrai e, mus galėtų kiti ir įvertinti. Tad labai ačiū, ponė pirmininkė, esu tikra, kad mes ir toliau palaikysim ryšius, mes toliau jūs remsit ir labai gerai iš jūsų išgirsti tai, kad jūs remet ir remsit mūsų darbą. Labai ačiū.